šio posėdžio protokolai bus pateikti kito posėdžio pradžioje, jūs, jums patvirtinti. Ir šiandien priimti sprendimai taip pat bus nusiusti jų adresatams kompetentingiams.